Yeah. Uh, okay, we, we go, ladies and gentlemen. Uh, we have... Pradėsime posėdį, ponius ir ponai. Popietinė programa labai įtempta. Numatyti keturi klausimai iki klausimų dėl Vietnamo. Tad tikrai reikia imtis darbo. Sveiki visi susirinkę. Pirmas darbo atvirkės punktas po pietų, dalinimasis nuomonėmis dėl Argentinos pirmininkavimo G20. Kartu su AFET komitetu aptarsime tai labai laiku apie tai kalbama, nes kaip tik vyks bendra delegacija mėnesio gale į Argentiną. Nuo spalio 30 iki lakrčio 2 dienos vyks delegacija. Norėčiau pasveikinti su Jo ekscelencija Argentinos ambasadoriumi Marcelo Cima. Atsiprašau, jeigu net, neteisingai ištariau pavardę. Tikiuosi, man atleisite. Gerbiamas ambasadorius pristatys Argentinos pirmininkamo prioritetus. Taip pat norėčiau pasveikinti su ponu Antoine Kassel, G20 šerpu ir Europos komisijos prezidento kabineto nariu. Ir taip pat kolega Javier Kuso Permui, AFET komiteto vicepirmininku, kuris pirmas ir pasisakys. Prašau. Dėkoju. Kalbėsiu ispanų kalbą. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Tarptautinės prekybos komitetui ir gerbiam ponui pirmininkui už tai, kad e, užsienio reikalų komitetas buvo įtrauktas į šią diskusiją. Manau, tai yra tikrai labai svarbu mums visiems kartu parlamente aptarti tai, nes e, šis klausimas tikrai apima ir, ir vieno kito komiteto įgaliojimus. Kaip žinote, Argentina perima pirmininkavimą G20. Tai yra labai svarbus ekonominio politikų bendrabiavimo forumas. Šiais metais e, vyks daug renginių, pirmininkaujant Argentinai. Jau yra įvykę 15 renginių. Taip pat e, numatoma ir daugiau renginių ateityje. Buenos Airėse spalio pabaigoje dar bus renginių aptariami labai svarbus dalykai - pasaulio ekonomika, finansai, užimtumas, energetika, žemės ūkis. Visas šitas temos yra labai svarbios Europos parlamentui. Pirmininkausiančios Argentinos vizija remiasi konsensuso kūrimu, kad būtų galima užtikrinti tvarų augimą. Remiantis tuo, ką Hamburgė nutarė G20 vadovai, ketinama skatinti įtraukumą, teisingumą ir lygybę. Ir visą tai įtraukti į ekonomikos augimo ir darbo vietų augimo, e, kūrimo klausimus. Argentina siūlo naują mechanizmą, kuris padės lengviau kurti konsensusą ir padės pasiekti šių šalių tikslų. Mauricio Makri, prezidentas kalbėjo, kad tarptautinis bendradarbiavimas visose politikos rytise yra esminės svarbos elementas. Argentinos pirmininkavimas remiasi teisingumo ir tvarumo aspektais ir jie buvo yra labai svarbus siekiant įgyvendinti sustarimus. Taip pat parengti naujas pasaulinės taisyklės, kurios yra tokios būtinos mūsų pasauliui Ypač dabar, kai matome, kad atsiranda tokių, kurie nenori turėti pasaulinių taisyklių. Argentina siekia tvarių ir ilgalaikių ir sąžiningų rezultatų. Tikrai matome, kad yra galimybė pasiekti kompromisą dėl daugi pakopio valdymo. Būtent todėl taip pat ir AFET komitetas e, turi išsakyti savo aktualią nuomonę. Ir būtent todėl parlamento nariai kviečiami į forumą Buenos Airėse mėnesio pabaigoje. Dėkoju. Dėkoju, o dabar žodis Jo ekscelencija Argentinos ambasadoriui. Suteiksime jums penkias minutės. Būtų puiku, jei kalbėtumėte ir trumpiau šiek tiek. Dėkoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpiau. Dėkoju, kad pakvietėte mane į šią sesiją. Sima mano pavardė, vis tik e, su iš italų kilmės, tačiau mes kalbame ispaniškai. Taigi, ar galiu kalbėti ispanų kalba, ar ne? Yra vertimas. Taigi, norėčiau pasakyti, kad e, sprendimas rengti G20 sutikimą Buenos Airese buvo kaip tik toks sprendimas, kuris pasirėmė aksesniais sprendimais, kuris buvo siekiama užtikrinti, kad užsienio politika Argentinoje būtų įtrauki, plati Buvo rengiami kitais metais trys parengimiai posėdžiai. Taip pat buvo Taptinės organizacijos e, posėdis, konferencija dėl vaikų darbo. Taip pat 80 metais Argentina perėmė pirmininkavimą jau G20. Taigi remiamasi ir anksčiau renktais darbais ir jie yra tesiami. G20 tikslas yra sukurti konsensusą dėl tvarios ir sąžiningos teisingos plėtros. Taigi esmė dalykai yra visi - ir plėtra, ir tvarumas, ir teisingumas. Kodėlgi Argentina nori viršūnių sutikimo? Todėl, kad kaip tik G20 formatu galime aptarti tarptautinės valdysenos klausimus – Taip pat Argentina nori parodyti, kad yra įsipareigojusi um, daugia šališkumo principui ir taip pat norime G20 formate geriau atspindėti pietų pusrutolio viziją. Dabar kas vyko pastraisiais metais. Labai trumpai norėčiau pridurti ir papildyti tai, ką minėjo Javier pradžioje. Kodėlgi keliame šios klausimus, kodėl yra svarbus, kodėl mes apie tai kalbame ir kodėl ketiname būtent tokių darbų imtis? Na, pirmiausia, konsensuso kūrimas, siekiant užtikrinti sąžiningą ir tvarų augimą ar plėtrą. Tokia tai yra pagrindinė tema, bet kaip to pasiekti? Argentina numatė tris prioritetus. Pirmiausia, ateities darbas. Suprantame, kad gyvename globalizuotame pasaulyje, technologinė valstybės paritėja ir tikrai keisis tai, kaip atrodys ateityje darbas. Būtent tai buvo itin svarbi tema pernai. Plėtojame čia dvi atskiras idėjas, kurias plėtosime iki pat sustikimo. Norime užtikrinti, kad žmonės pasiruoštų e, ateities darbui. Toliau kitas klausimas. Kaip tinkamai formalizuoti ir įtraukti visus darbo aspektus, nes mes, pažiūrėjau, žinome, kad uh, svarbus skurdo elementas yra tai, kad kartais dirbama neformaliai. Taigi reikia su, sukurti struktūras, kaip tą darbą formalizuoti, kaip jį įtraukti. Taip pat tam reikia sukurti dažnai ir infrastruktūros naujos, nes ypač vystančiose šalise to trūksta. Trečias mūsų prioritetas yra tvarus maistas. Tvari maisto gamyba ateičiai. Jau kurį laiką dirbame ties maisto saugos ir taip pat tausaus dirbožėmio naudojimo klausimais. Be to yra kitų horizontalių klausimų, pavyzdžiui, lyties klausimas. Tikrai Buenos Airėse bus apie tai kalbama ir bus įtraukta į baigiamą deklaraciją. Mes norime užtikrinti lygias moterų ir vyrų galimybės, norime įgalinti moteris, norime taip pat, kitas dalykas, kovoti su korupcija norime stiprinti tarptautinę finansų sistemą, Norime skatinti investicijas, skatinti bendradarbiavimą, didinti bendradarbiavimą klimato kaitos rytyje. Taip pat norime bendrauti plačiau. E, pakvietėme, pažiūrėjau, Ispaniją, Čilę, Niderlandus, Jamaiką, Ruandą. E, taigi šalis, kurios nepriklauso G20, nes norime šiek tiek plėsti formatą ir taip surasti daugiau palaikymą mums. Taigi 4 minutės 40 sekundžių, kaip prašėte, kalbėjau šiek tiek trumpiau ir tik pabaigdamas dar norėčiau padėkoti už tą vaidmenį, kurį Buenos Airėse vaidino Europos Sąjunga. Jūsų komisijos narė atvyksta į Buenos Aires, Žemės ūkio komisijos narys, pramonės, už pramonę atsakingas ir kiti. Taigi mes jaučiame ES dalyvavimą, tai vaidina labai svarbu vaidmenį derintis dėl tų sutarimų, kuriuos mes pasiekėme. Taigi dėkoju vyriausybės vardu už konstruktyvų bendrabiavimą. Dėkoju. Amazing. Your... Nuostabu, Jūsų ekscelencija. Dabar e, žodis Europos komisijos atstovui, ponui Antuan Kasel. Dėkoju, ponė pirmininkė, už tai, kad mane pakvietėte šią popietę atvykti čia. Žinoma, e, negalėsime konkuruoti su Bono savo pasisakymais, vis tik e, norėčiau šitą pasakyti apie e, G20 pirmininkavimo prioritetus e, šiame labai įdomi, įdomiame kontekste. Reikia čia prisiminti, kad šiais metais minime G20 susitikimų vadovų lygių dešimtmetį e, mes e, tikrai stengiamės e, būti lyderiais globaliuose santykiuose ir skatinant daugia šališkumą. Komisijos prezidentas Junkeris labai aiškiai dėl to yra pasisakęs ir žinoma, ES padarys viską, kas įmanoma, per dėrybas aukščiausio lygio sustikime, kad e, išliktų tarptautinė tvarka paremta taisyklėmis, kuri dabar patiria įvairių iššūkių, ar tai būtų prekyba, klimato kaita, žmogaus teisės ir panašiai. Taigi, e, kovojimas su tais iššūkiais e, išlieka mūsų pagrindiniu prioritetu šiame susitikim, susitikime. Čia šiame kontekste reiktų ypač padėkoti pirmininkaujančiai Argentinai, kuri e, patyrė nemažai e, sunkumų e, šiuo momentu ir paremti Argentinos reformas. Taigi, kokie yra mūsų prioritetai artėjant šiam sustikimui? Pirmiausia, žinau, reikia kalbėti apie prekybos, darbo tvarkę klimato kaitą, apie globalizavimą ir apie kovą su terorizmu pradedant nuo priekybos, labai glaustai. E, paminėjau, kalbėdamas apie bendruosius tikslus, tai ir iš tikrųjų mes norime, kad G20 deeskaluotų dabartinės įtampas, kurias matome pastaraisiais mėnesiais, kad e, pasisakytų už konstruktyvę darbo tvarkę, daug pasiūlymų jai jau pasiūlėme ir taip pat dėl e, PPO funkcijų, e, dėrybos, e, ginčius, e, sprendimų funkcijos ir kitos turėtų būti sustiprintos ir turėtų 19 metų birželio mėnesį Osakoje PPO per aukščiausio lygio susitikimą bandyti išspręsti tas problemas. Mes remiame taip pat darbą, kurį atlieka prekybos reikalų ministrai dėl e, plieno gamybos perviršio. E, neseniai buvo labai svarbus ministrų sustikimas, na, o po jo e, tai turi rimtai atsispindėti aukščiausio lygio susitikime ir aš tikiuosi, kad lyderiai susitikę nuties tam tikras gairės, kaip galima būtų sureguliuoti šitą plieno gamybos perviršio problemą. Toliau, klimato kaita. E, jūs žinote, kad šios savaitės pradžioje išgirdome jungtinių tautų e, klimato kaitos e, specialaus komiteto išvadas. Laukia konferencija Katovicose. Mes žinome, kokia įtaka gali būti mūsų ekonomikoms ir ES šią prasme pasisakys už tam tikras formuluotės bendrame dokumente, pabrėždama Paryžiaus susitarimų e, įgyvenimo būtinybę, kalbant apie ateities darbus, labai trumpai, ES e, globalizacijos suvaldymo e, kontekste daug yra apie tai kalbėjusi, tai apriepia nemažai ekonomikos sektorių bet e, mes norėtume didesnės įtraukties, mažesnės neligybės, moterų įtraukimo, e, švietimo ir e, įgūdžių svarbą ir žiūrime į G20 kaip labai svarbu partnerį. Atliekant visus šiuos darbus, apie tai kalbėsime ir Osakoje ateinančią vasarą. Toliau, e, prisimenant e, skaitminės ekonomikos apmokestinimo darbo tvarkė, jūs žinote, kad e, yra pateikti pasiūlymai šią linkmę ir tikimės čia taip pat ir pasaulinio masto sprendimų, būtent šioje srityje. Na ir paskutinis dalykas, tai pilnas pereitų metų pareiškimo dėl kovos su terorizmu įgyvendinimas. Čia tarptautinis bendarbiavimas, teroristų finansavimo E, prevenciją ir e, e, finansavimo panaudojimas teroristiniams tikslams yra trys pagrindiniai ramščiai, kuriais mes ir remsimės tolesniam darbę. Dėkuoju. Ar būtų klausimų, ar norinčių pasakyti iš kolegų parlamento narių pusės? Ponas Winkler. Dėkuoju, panė pirmininkė, ačiū už tikslų pristatymą. Aš e, pradžioj e, norėčiau priminti, priminti tai, ką jūs e, pats pasakėte, kalbėdamas apie Argentinos pirmininkavimą G20. Tai yra jūs akcentavote sąžiningą ir tvarę plėtrą. Iš tikrųjų, tai yra esminis dalykas ir turime neužmiršti, kad prekyba yra augimo variklis. Taigi, siekiant e, tvarios prekybos, mums reikia tinkamai funkcionuojančio tarptautinio prekybos režimo. Tai yra labai svarbu, mums reikia ieškoti e, kuo geresnės pusiausviros tarp prekybos nešamos naudos ir sąnaudų. E, iš komisijos ką tik girdėjome, kad ES yra pateikusi nuoseklių pasiūlymų dėl PPO reformos. E, jie buvo išdėstyti ką tik e, rugsėjo pabaigoje Ženevoje. Taigi tikimės, kad į tuos pasiūlymus bus tinkamai atsiliepta. Na ir tada teks pažvelgti realybei į akis. E, kad e, mūsų piliečiai praranda pasitikėjimą, prekybą ir globalizavimu. Vadinasi, turime aktyvinti diskusiją apie prekybos veiksmingumą, apie tų sustarimų, kurie egzistuoja, veiksmingumą ir sažiningumą ir e, stiprinti investicijų ir prekybos ryšius. E, protekcionizmas niekam nepasitarnavo ir neišsprendė nei vienos problemos pasaulinėje ekonomikoje. Aš žinau, kad kai kuriuose sostinėse e, sklando kitokios idėjos, bet e, taip pat ir kalbant apie G20 e, kontekstą, mes turime siekti daugia šalių sustikimų ten, kur įmanoma. E, e ir dvišaliai susitarimai šią prasme galėtų tik papildyti juos. Taigi aš e, dalyvausiu e, parlamentarų sustikime per G20. 20 susitikėm Buenos Airėse ir mes kalbėsime apie įtraukų augimą, naujų darbo vietų e, kūrimą, skatinimą ir MVI didesnį dalyvavimą globalioje prekybos grandinėje. Dėkoju, ar dar kas nors iš kolegų norėtų pasakyti, ponas Dartmuf. Man tiesiog būtų įdomu išgirsti G20 pirmininkaujančią šalies nuomonę dėl Rusijos ir sankcijų prieš Rusiją. Ką galvoja G20 taip pat apie Iraną ir apie sankcijas Iranui? E, taigi iš mano pusės labai trumpa pastabėlė. E, Ir e, sunku išvengti tų atsakymų ir lauksiu pilnų ir visapimančių atsakymų. Ar būtų dar norinčių paklausti? Atrodo, kad ne, nematau nieko, kas norėtų kalbėti, tai suteiksiu žodį e, ekscelencijai ambasadoriai sureaguoti į tą trumpą pasikeitimą nuomonėmis, o paskui suteiksiu žodį ponai Kasel. Dėkoju, lengva man sureaguoti. E, į kolegos e, pasisakymą. E, tikrai labai pritariu tam, ką Jūs pasakėte. Argentina patyrė, ką reiškia protekcionizmas, jis visiškai nesuveikė, padarė tik žalos. Pačiam man yra tekę dirbti Ženevoje. Ten e, dirbome pagal daugia šalę darbo tvarkę, taip ir ketiname tęsti. Mes mm, manome, kad e, prekyba yra e, svarbus dalykas ir e, būtent prekyba gali ir kūrė vertę, turtą. Dėl antrojo klausimo aš dėja negaliu atsakyti. Ponas Kasel, iš komisijos pusės gal norėtumėte atsakyti? Labai trumpai, ponė pirmininkė, tikrai aš pritariu tam, kas buvo pasakyta, tai atitinka uh, mano išdėstytus ES e, prioritetus. E, žinoma, e, sunku pervertinti, kaip svarbu dabar veikti kolektyviai ir bendradarbiauti, nes vienašalis veikimas nėra tinkamas kelias. Visiškai tam pritariu. Dėkui, tai baigiame svarstyti šį konkretų punktą. Ačiū už Jūsų pasisakymus, ačiū ekscelencijoms kad dalyvavote. E, tie iš mūsų, kurie keliaus į G20 parlamentarų forumą, nekantrai lauks tos progos. Na, o dabar iš karto turbūt galime pereiti prie 11 darbo atverkės punkto keisimės nuomonėmis apie prekybinius santykius tarp ES ir Pietų Afrikos Respublikos. Noriu pasveikinti ambasados atstovas, Pietų Afrikos ambasados atstovas. Visų pirma, ekscelencija ambasadorius, ponas Baso Sanku, Vėlgi atsiprašau, jeigu e, ne visai tiesingai ištariau jūsų pavardę. E, iš tikrųjų, vėliau galėsite mane pataisyti, jeigu taip ir įvyko. Mm, e, Egzist... Egzistuoja septynių mūsų komiteto narių uh, delegacija, kuri spalio pabaigoje ketina nuvykti į Pietų e, Afrikos Respubliką. E, norime ir įvertins ekonominio bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimą. E, na, o dabar atėjo laikas jau